212 straipsniu, tai e, formuluoti liks galioti. Teisės reikalų komitetas pagal darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnio ketvirtą dalį pritarė teksto koregavimui. Jei iki šios sesijos pabaigos politinė frakcija arba mažiausiai 40 frakcijos narių nepateiks prieštaravimo, tada šitas pataisimas bus patvirtintas. Tekstą taip pat galite rasti mūsų elektroninėje tinklavietėje. Periname